metų gegužės 26 dieną vėl pratesiama. Gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos, vakar dėja sužinojome, kad žuvo mūsų, mirė mūsų kolega Žanluka Bonano. Jis nuo 14 metų buvo mūsų parlamento narys, jis dirbo pramonės ir mokslinių tyrimų komitete ir kitose komitetuose. Ponas Bonanu vakar žuvo e, įvykus labai baisiai, e, baisiam eismo įvykių, jis mirė įvykio metu. Jis e, ilgai buvo Bogozėzijos vietovės Italijoje meru. Jis neišgyveno šios didelės nelaimės, šios avarijos ir liko vaikai, liko jo šeima. Mūsų visus sukretė ši tragedija ir šią sunkę valandą mes Tai reiškiame užuojautą jo žmonai, kuriai reikės tai stiprybės ir visai šeimai, kuriai reikės stiprybės e, išgyventi šią tragediją. Prašau pagerbti kolegą tylos minutę. Dėkuoju. das protokoll und die angenommenen dvidešimt šeštos ir dvidešimt penktos gegužės protokolas yra išdalintas ar yra pasiūlymų dėl pakeitimų